taip pat gavau iš Alde frakcijos prašymus dėl šių paskirimų. Pone Patricija Lelond yra paskiriama tikrąją INTA komiteto nare. Ponas Thierry Kornijė paskiriamas tikruoju ekon komiteto nariu. Ar būtų kokiu nors pastabų? Jeigu ne, tuomet šie paskirimai yra patvirtinami.